Kolegos, dėkoju. Dar kartą pradėsime balsavimo motyvo aiškinimą. Prašyčiau išeiti nenorinčių aiškintis iš salės. Pirmasis kūn pranešimas. Dešimt kartų sumušiau plaktuku, nepadėjo. Kolegos, prašau tyliai išėti iš salės. Tylos. Tikrai dėkoju, kad laikystės tylos. Pone Kaputo, prašau paaiškinti savo balsavimo motyvus e, vienai minutiai. Kviečiu Jūs. Pone Kaputo. Pone Kaputo. Dėkoju, gerbimo pirmininkė. Balsavau.